tarp e, darbo ir transporto sistemų. Todėl aš e, raginčiau užsimti vietinę ekologišką prekybą. Ačiū. Ačiū kolegai Kutaš. Toliau dvi minutės, ponė Bierda. Ačiū, ponė pirmininkė.